Dear colleagues, um, um... Kolegos, aš matau, kad dar nedaug kolegų atėjo, bet tie, kurie atėjote, kantriai jau kurį laiką laukiate. Ir pradėsiu posėdį. Labadiena. Pirmasis punktas darbo tarkės tvirtinimas. Nepaprastasis lybė ir biudžeto komitetų posėdis 11 punktų yra šitas atidėtas. Tikriausiai visi apie tai esate informuoti ir jeigu niekas neprieštarauja e, šiam darbo reikės pakeitimui, su šio pakeitimu ji patvirtinta. Antras punktas. E, kalbų režimas, vertimas kroatų ir e, airių kalbomis šiandien nebus ir rytoj nebus užtikrintas e, posėdžio dokumentų dalinimas. Noriu priminti, kad koordinatoriai praėjusiu metu gruodžio 15 nusprendė e, atsisakyti spausdintų dokumentų dalinimo lybė komiteto posėdžiuose ir paskutinėme savo posėdėje spalio 5 jie priėmė sprendimą, kad o dokumentus e, tvarkdariai e, e, duos paprašius, bet jie ne, dokumentai nebus e, automatiškai dalinami, o visi kiti. O šie dokumentai yra prieinami internete ir e-meeting prietaikoje. Tai tiek, kalbant apie dokumentus. Ir visi suprantame, dėl ko tokie sprendimai priimti. Trečias punktas. Noriu priminti visiems atsinešti balsavimo korteles. Balsuoti pradėsime šiandien 16.30. Todėl prašau visų 17.30, prašau visų atnešti balsavimo korteles. Tai dabar kolegos trečiasis darbo tvarkis punktas, pasiūlymas dėl e, tarybos sprendimo, dėl tai, Europos tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos pasirašymo ES vardu pristatymą padarys komisija, bet noriu priminti, kad Europos taryba gegužės mėnesį patvirtino papildomą protokolą prie e, konvencijos dėl, taryb, dėl terorizmo prevencijos dėl taip vadinamų užsienio kovotojų. Tai padaryta po to, kaip nestautos saugumo. E, e taryboje prieėmė rezoliuciją 2178, remiantis 218 straipsnių E, ES veikimo sutarties, to straipsnio 10 punktų ES veikimo sutartyje, parlamentas bus nuolatos informuojamas apie tai. Kaip žinote, mes svarstėme šį svarbų klausimą, kaip konkrečiai padalinamos kompetencijos tarp ES ir valstybių narių ir kaip šis protokolas bus įgyvendinamas ES. E, rugsėjo 18 taryba priėmė sprendimą dėl konvencijos pasirašymo ES sąjungos ES vardu ir pasirašymas įvyks netrukus. Diskusijos vyksta kaip tik laiku. Norėčiau suteikti žodį komisijos atstovams informuoti narius šiuo klausimu ir apie tai, kas nuveikta šioje srityje dėl pasiūlymo peržiūrėti pagrindų sprendimą dėl terorizmo. Noriu sutikti galimybę Europos parlamento teisės tarnybai pristatyti du tarybos sprendimus. Taigi, visų pirma, sutiksime žodį komisijai, paskui Europos parlamento teisės tarnybai, pirmininkaujančios valstybės atsoms ir paskui galimybę nariams. Ir pirmiausia žodis komisijai, po to teisės tarnybos atstovas. Komisijos vardu turėtų kalbėti ponas Liuks. Taip, pirmininkė, ačiū už suteiktą galimybę pasisakyti. Man malonu grįžti vėl į jūsų komitetą ir informuoti jūs apie tai, kaip vyksta šios svarbaus klausimo nagrinėjimas. Balandžio Liepos mėnesiais bei šiandien taip pat komisijos narys Avramopovas atsintė raštu visą informaciją. Ir kaip jūs ir sakėte, Birželio viduryje pristatėme du tarybos sprendimus dėl sprendimo pasirašyti ES vardu pamatinę konvenciją dėl kovos su terorizmu ir susijusi protokolą. Po to įvyko nemažai diskusijų ir, ir noriu, kad E, pirmininkaujantis Luksemburgas jas pristatytų. Svarbiausi klausimai mm, susiję ne su pamatiniais aspektais, su esme, apie tai tikriausiai nereikia kalbėti, nes jau praeitą kartą apie tai išsamei kalbėjom, bet apie bet su kompetencijomis. Čia iškyla institucijų klausimas, nes komisija mano, kad pamatinė konvencija 196 E, kuri įsigalio 2007-aisiais, yra mišrių kompetencijų e, konvencija, ten yra įvairių nuostatų, įvairiaus pobūdžio ir iš tikrųjų e, tai aktualu ir papildomo protokolo atveju. ES svarbu pasirašyti šią pamatų konvenciją bei papildomą protokolą. Negalime pasirašyti ir ratifikuoti protokolo protokolo, nepasirašė pamatinės konvencijos, nes tai yra proto, protokolas yra konvencijos priedas. Ir taip numatytume baudžiamasias sankcijas tam tikras veikos rušis, apie tai kalbama proto, protokole, ir tai būtų priskirtina išskirtinėms ES kompetencijoms, nes Lisabono sutarties laikin, e, perinamam laikotarpiui pasibaigus taikome kriterijus štai kokį kriterijų Europos Sąjunga atstovaujama komisijos įgyja išorinės kompetencijas, kai, nes tuo atveju, jeigu turite kompetencijas viduje, manome, kad taip ir yra. 2002 ir 2008 priėmėme taip vadinamus pamatų sprendimus trečiajame ramstyje e, pagal tą patį principą. Ten buvo terorizmo apibrieštis ir numatytos es kompetencijos bei minimalios sankcijos. Kalbant apie ES akį, policijos bendradarbiavime ir informacijos mainuose, pavyzdžiui, Švedijos atvejais yra toks pavyzdys, mes elgėmės panašiai, priėmėme teisės aktus ir yra ES teisės aktų šioje, šioje srityje. Todėl manome, kad visas protokolas, kuris yra trumpas, yra ES išskirtinių kompetencijų dalis, nes galioja naujos taisyklės šiuo klausimu. Tai sukėlė labai didelių diskusijų su valstybėmis narėmis, kai kurios nepritarė šiam e, siūlymui, tokiai interpretacijai. Ir, kaip tikriausiai prisimenate, rugsėjo viduryje taryba priemė du e, sprendimus su pakeitimais, kuriems mes pasipriešiname per deklaraciją, teikdami, kad iš savo esmė papildomą protokolą ES pasirašys tuo atveju, tokiu mastu, ko, kokiu tai liečia jos kompetencijas ir valstybės narė savo ruoštų pasielgs taip pat. Bet mes tokiai analizai nepritarėme. Tad, ir būtent dabar to, tokia yra padėtis šios savaitės eigoje. Um, spalio 22 bus galima pasirašyti protokolą. pirmininkaujantį valstybę paskyrė Luksemburgo atstovą. Tai yra vidaus reikalų ministra bei komisijos atstovą ir jie drauge pasirašys papildomą protokolą mes esame priversti su tuo sutikti, bet mes nesame e, iki galo tikri, kad tai ati, toks elgesys atitinka sutarties nuostatas. Ir atsakydamas jūsų klausimas, klausimą, kas toliau laukia mūsų, e, reikia prisiminti du svarbius dalykus. Svarbu šias nuostatas perkelti ES lygmenių, tai yra Europos tarybos, turiuomenį Europos tarybos papildomai protok, konvencijos papildomai protokolą ir e, vieningai perkelti e, laikantis pamatų sprendimo, kuris paskutinį kartą pakeistas 2008-aisiais. Tikriausiai perkelimas įvyks e, e, direktyvos pavydalu remiantis sutarties 83 straipsnio pirmąją dalimi, tai yra remiantis vienintelė e, vieninga teisinė baze, kalbama apie europinius nusikaltimus. Apie tai kalbama protokole. Tai vienas žingsnis. Perkelimas ir galiojančių instrumentų keitimas šioje srityje. Antras žingsnis - du nauji tarybos sprendimų projektai e, dėl e, protokolo patvirtinimo. Protokolą reiks pasirašyti ir ratifikuoti. Parašas nereiškia e, kad tas dokumentas iš karto teisiškai įsigalioja. Parašas reiškia, kad jūs išreiškite politinį ketinimą e, taikyti, ratifikuoti protokolą ir, sus, ir taip įsipareigojate nedaryti nieko ir nesimti kitų veiksmų, kurie prieštarautų tam tikslui. Bet parašas yra tik tai pirmas žingsnis vedantis lik ratifikavimo, o ratifikuoti turi tam tikras skaičius Europos tarybos valstybių narių, tik tuomet protokolas įsigalios, taigi čia esame šiandien ačiū. Dėkuoju, gal mūsų teisininkų tarnyba dabar galėtų mums pateikti savo nuomonę dėl šių siūlomų sprendimų. Prašau. Ačiū pirmininkė. Kaip e, mes girdėjome, Europos tarybos uh, konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomasis protokolą, papildomai protokolą netrukus galima bus pasirašyti. Pasirašymas, kaip ką tik buvo paaiškinta, pagal vienos konvenciją, kuri reguliuoja sutarčių teisį. Dokumentas e, turi būti pirmiausia patikrintas ir tai turi būti patvirtinta, kad e, jis yra autentiškas. Pagal e, Europos Sąjungos nacionalinių sutarties 28 straipsnio 5 e, straipsnį čia e, taryba turėtų įgalioti, būtų įgaliota pasirašyti susitarimą. Tačiau pagal to paties straipsnių dešimtojoje pastraipoje yra parašyta, kad Europos parlamentui turėtų būti iš karto pranešta apie tai, kaip vyksta šis procesas teismas pabrėžė, kad šis įpareigojimas teikti informaciją būtinas yra tam, kad Europos parlamentas galėtų atlikti demokratinę parlamentinę priežiūrą. Taigi, Europos teisingumo teismas mano, kad tas įpareigojimas teikti informaciją Europos parlamentui yra nepaprastai svarbus. Tai yra procesinė detalė, Ir jei nebus jos laikomasi, tuomet galima bus e, anuliuoti priimtą sprendimą. Teisingumo teismas pažymėjo, kad ta taisyklė atspindi demokratinius ES e, pagrindinius principus. Tai tiek apie pasirašymą. Po to, kai protokolas bus pasirašytas, reikės baigti visą šį procesą. Tai reiškia, kad reikės suteikti, išreikšti pritarimą tam, kad būtų taikom, tas protokolas būtų saistomas. Ir Taip pat yra numatyta, kad jei e, klausimams e, nurodytiems protokolė taikoma įprastinė teisėkuros procedūra, tuomet parlamentas turėtų užsakyti savo nuomonę. Komisijos pasiūlymas dėl tarybos sprendimo dėl protokolo pasirašymo yra svarbus, ypač 83 straipsnio pirmoji dalis. Europos parlamentas ir taryba gali sustarti dėl minimaliai būtinų taisyklių, dėl terorizmo prevencijos. Ir tokiu atveju taikoma bus įprastinė teisėkuros procedūra. Be to, aš norėčiau pabrėžti, kad komisija mano, kad protokolo turinys patenka į ES išskirtinę kompetenciją. Dabar norėčiau išsakyti savo asmeninę nuomonę. Pirmiausia, keli žodžiai dėl protokolo turinio. Šiame protokole yra penki e, straipsniai, kuriuose yra patiktos e, e, baudžiamųjų veikų turinys, taip pat yra straipsnis dėl keitimus informaciją ir atskiras straipsnis dėl saugiklių. Taigi, kokie iš šių klausimų priklauso ES kompetencijai? Pagal ES veikimo sutarties 6 straipsnio antrąją dalį, ES turi išskirtinę kompetenciją pasira, pasirašyti tarptautinius susitarimus, jei, jų, dėl, jei tie susitarimai paveiks ES teisyną. Teis, e, teisingumo teismas pasakė šio klausimu štai ką. Kyla jei kyla rizika, kad tarptautiniai įsipareigojimai gali pakengti ES taisyklėms ar gali pakeisti jų turinį, tuomet tie tarptautiniai įsipareigojimai patenka į bendrųjų taisyklių apibrėžimą. Ir uh, būtina atsižvelgti į tai ES taisyklės ir tarptautiniai įsipareigojimai uh, būtinai visiškai sutampa. Tai reiškia, kad iš esmės mes kalbame apie dalykus, kurie įeina į bendrasis taisyklės. Valstybės narės negali prisimti šių įsipareigojimų be ES institucijų, net jei ir tie įsipareigojimai neturėtų prieštarauti ES taisyklėms. Tai tiek apie, apie priimtus sprendimus šiuo klausimu. Norėčiau Jums priminti, kad jau keliose ES priemonėse kalbama apie ko, prie, prie, terorizmo prevenciją. 2002 metais buvo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos priemonės terorizmo prevencija, po to jis buvo atnaujintas 2008 metais Taip pat yra dokumentas skirtas ir keitimusi informacija. 2005 metų taip pat buvo priimtas tarybos sprendimas dėl keitimusi informacijoje. 2007 metais prisiminimas dėl supaprastinto teisėsaugos pareigūnų bendradarbiavimo ir 2008 metais sprendimas, kur vadinamas PRIM, dėl uh, sustiprinto bendradarbiavimo. Taigi, iš esmės klausimai, kurie aptariami yra protokole, jau yra reguliuojami pagal ES teisę. Ir tai atspindi beje ir Teisingumo teismo sprendimus. Be to, šio protokolo turinys gali pakeisti galiojančias taisyklės. Protokole yra penk, kalbama apie penkis dalykus. Pirmiausia, dalyvavimas nusikaltamos kelios tyčinės veikos. Tai yra dalyvavimas gru, or, organizuoto nusikal, nusikalstamui grupiai. Antras, antra veika tai yra mokymas terorizmo tikslais. Ir tas klausimas jau yra apibrieštas kitame ES dokumente. O tre, trečioji, ketvirtoji ir Penktai sritis tai yra išvykos į ūsienį turizmo tikslais, pagalba vykdančias veikas ir dalyvavimas sprengiamojoje veikloje. Pagrindų sprendime taip pat paminėti keli parengiamieji veiksmai. Tai yra viešas kurstimas užsimti terorizmu arba verbavimas terorizmo tikslais. Net ir tos veikos yra kriminalizuotas net tuo atveju, jeigu terorizmo išpolis ir nebuvo įvykdytas. Kurstimas e, e, įvykdyti teroristinį išpolį taip pat jau šiuo metu yra vardimas kaip e, baudžiamoji veika. Taigi, tai rodo, kad šis protokolas tikrai gali paveikti bendras ES taisyklės arba pakeisti jų turinį. Taigi, baigdamas, aš norėčiau pasakyti, kad komisijos pasirinktas požiūris teisinė prasme yra racionalus. Ir baigdamas, norėčiau dar pridurti, kad komisija planuoja atnaujinti e, pagrindų sprendimą dėl terorizmo ir Europos parlamentas savo rezoliucijoje kovoje su terorizmu patvirtintoje vasario mėnesį to ir prašė. Europos parlamentas tenai pabrėžė tą būtinybę kriminalizuoti veikas, kurias vykdo ES piliečiai vykstantis kovoti į užsienį. Dėkuoju. Labai ačiū, o dabar pirmininkaujančios šalies požiūris. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Ačiū ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Kaip ir priminė komisijos atstovas, taryba patvirtino du sprendimus, atnaujino du sprendimus dėl Europos konvencijos pasirašymo bei jos papildomo protokolo pasirašymo. Šis klausimas buvo svarstamas prioritetinė tvarka, e, pirmininkaujant Luksemburgui taryboje įvyko nemažai posėdžių šią temą Liepos ir rugsėjo mėnesiais, siekiant užtikrinti e, galimybę kiek įmanoma greičiau pasirašyti šias dvi svarbės priemonės ir nesukliudyti kitiems svarbiems darbams, kurios būtina sparčiai gyvendinti Europos tarybai. E, Koreperų posėdėje 16 rugsėjo ir 18 rugsėjo tie du sprendimai ir buvo patvirtinti. Kaip jau buvo pasakyta, kalbant apie e, konvencijos pasirašymą, e, dėl to prieštaravimų neiškyla, turiuomenį kompetencijų pobūdį ir aprepti, tačiau uh, vyksta diskusijos tarp valstybių narių ir komisijos dėl to, kaip elgtis papildomojo protokolo atveju. Taryba pripažįsta, kad gali e, čia būti taikytinos bendrijos taisyklės, ypač e, dėl taisyklių, dėl pamatinės kovos su terorizmu E, pamatinio kovos su terorizmu sprendimo 2008 metais priimto. Sprendime taip pat konstatuojama, kad valstybės narės išlaiko savo kompetencijas tokiu mastu, e, kokiu protokolas e, apima yra aktualus bendrijos taisyklių požiūrių. Taip pat laikomas įprastinės tvarkos, tai yra pirmininkaujantį valstybę nusprendžia, kas pasirašo ES vardu ir kaip yra įprasta, e, būtent pirmininkaujantį tuo metu e, valstybė pasirašo es vardu ir Luksemburgas e, tai daro draugė su komisija, Luksem, tai daro Luksemburgo teisingumo ministras bei komisijos paskirtas atstovas. Komisijos atstovas ponas Aryga. Šią savaitę bus pasirašyta es vardu ir konvencija Europos tarybos ir konvencijos papildomas protokolas kai e, šie sprendimai buvo svarstami koreperų posėdėje, tarybos pirmininkė dar kartą paaiškino valstybėms narėms, ką reiškia protokolo pasirašymas ir kaip tai e, atsilieps jų kompetencijoms. Remiantis turima informacija, daugiau nei dešimt valstybių narių bus pasirengę pasirašyti protokolą Ir, o kitos valstybės narės e, pranešė apie savo ketinimus pasirašyti šį e, protokolą vėliau. Labai ačiū, tik vienas e, komiteto narys norėtų pasisakyti. Pane Intilvelt, prašom. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų keista, kad tik vienas narys paprašė žodžio, bet pažiūrėkime, salėje yra tiek nedaug narių, kai yra svarstamas toks e, klausimas, kuris turi didžiulį poveikį teisės aktams. Mes kalbame apie baudžiamosios teisės rytį ir apie priemonės, kurios turės poveikį pagrindiniams teisėms. Tai kurgi visi? Aš e, tikrai tikiu, kad pareigūnai yra kompetitingi, bet e, kodėl viskas vyksta tarsi už uždarų durų, juk tai nėra vien tik tais administ... tai nėra administracinė priemonė, netaip turėtų vykti demokratinės diskusijos. Aš turiu daug ką pasakyti apie e, konvenciją, kokia ji buvo, kokia ji bus. Man, e, aš turiu daug pastabų ir apie pačias procedūras. Ankstesni kalbėtojai, ypač komisija, paminėjo kai kuriuos klausimus, bet tikrai yra tiesiog jokinga, kad Europos parlamentas pritarė, jog toks e, teisės aktas yra tvirtinamas tokiu neskaidriu, e, tok, tok, tokiu neskaidriu būdu, o visas procesas tiesiog gremėstiškas. Nors ta priemonė paveiks ES piliečius, tai gal galite paaiškinti, kodėl taip yra ir kodėl komisija su taryba nesutarė, kas yra kompetitingas ir kas turėtų pasirašyti. Dar viena pastaba dėl paties turinio. Jau pradinėje konvencijoje buvo gana sudėtingų nuostatų, dabar buvo įtraukta dar naujų elementų ir man vis dažniau susidaro toks įspūdis, kad mes kalbame apie priemonės e, kovai su terorizmu, kurios turėtų būti taikomas tik vienai e, visuomenės grupiai. Ir Iš tikrųjų viskas priklausys nuo to, kas įvykdys išpolį. Ar tai bus individualus išpolis, individuali ataka ar terorizmo ataka. Ką reiškia, kažkas bando e, keliauti terorizmo tikslais? E, pavyzdžiui, jeigu kažkas ištadienio popietę e, nusiperka biletą į Kelną tam, kad sustabdytų politiką, E, kuris, jo manimo, vykdo neteisingą prieglapšio suteikimo politiką. E, tai būtų išpolis prieš e, demokratinę sistemą. O jeigu psichinis ligonis įvykdo tokį išpolį, kodėl tai jau būtų tiesiog individualis išpo, išpalis, o jeigu jau tai būtų kitaip atrodantis asmo, jau kalbėtumėm apie e, terorizmo ataką. Dabar dėl užsienio kovotojų savokos, apie tai jau irgi buvo kalbėta, aš tokiai savokai prieštarauju. Apie ką mes dažniausiai kalbame, tai nėra užsienio kovotojai, tai yra ES piliečiai, tai kodėl mes, esame, kodėl mes norime uh, taikyti būtent tokią savoką. Na ir galiausiai panašu, kad niekam Europos parlamente nerūpi, jog e, mes e, tarsi kūrėme baudžiamosios teisės priemonę. Ir e, kas atsitiks su tokiamis šalimis kaip Rusija ir Turkija? Ar mes tikrai norime, kad ponai Putinas ir Erdoganas įgytų tokias galės ir galėtų taikyti tokias priemonės, ar mes tikrai to norime? Ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Tai tuomet norėčiau kreiptis į komisiją. Gal galite pateikti baigiamasias pastabas. Ačiū pirmininkė, ačiū už pastabas. Kaip kuklus e, tarnautojas, pareigūnas pasakysiu, kad mes tikrai stengiamės kaip įmanydami. Ir dar e, noriu šitą patikslinti. Visų pirma, dėl procedūros. Taip, ta procedūra iš tikrųjų buvo tokia, kaip kad jūs ir sakėte, ir aš dėl to jau atsiprašinėjau ir aiškinau, kad ne mes sukūrėme tokią situaciją, ne jūs, bet taip atsitiko dėl tarptautinių įvykių. Aš taip pat jau aiškinau, kad susiklostė situacija panaši į lazaniją. Yra įvairius teisėkuros sluoksniai. Kai kurie pagrindų sprendimai buvo primti prie, prieš pusantrų metų ir mes svarstome, ar tikrai e, e, reikia laikytis e, tos e, trijų pakopų patikrinimo sistemos, kuri, pažiūrėjau, buvo numatyta 2008 metais. E, šiandien ryte įvyko konferencija, kur buvo kalbama apie radikalizacijos procesus kalėjimuose ir ten irgi buvo kalbama apie tas priemonės, kurias e, galima naudoti, kovojant prieš, kurias galima būtų naudoti, identifikuojant vadinamosius užsienio kovotojus praeisiais metais buvo patvirtinta rezoliucija ir paskui taryba, Europos taryba savo ruoštų nusprendė patvirtinti ir papildomą protokolą. Mes esame tiesiog e, e, kuklus e, ES pareigūnai, ką mes galime padaryti. Mes, kiek įmanydami, bandėme įtakoti turinį O taip pat tuo pat metu mes dėrėmės ir dėl mandato Bruselėje. Mes gavome mandatą arba dėrybinius įgaliojimus ir pagal tos dėrybinius įgaliojimus mes ir e, dalyvavome diskusijose, dėrybose. Ir turėjome e, imtis keliopų veiksmų, keliopų veiksmų vienu metu. Mes norėjome e, suteikti daugiau e, laisvės toms šalims, e, kurios vadovaujasi kitomis vertybėmis ir taip pat mes vadovavomės pagrindinių teisių hartijos 8 straipsnių. Dėl procedūros, dar ką pasakysiu, jau trečią kartą pas jūs atvykstu, Europos komisija du kartus kreipėsi jūsų komitetą raštu. Uh, Taigi mes atvykdavome pas jūs kiekvieno etapo metu ir kiek įmanydami stengdavomės viską paaiškinti, tiek apie procedūras, apie turinį, apie viską. Tiek galiu pasakyti ir galėčiau pakartoti tai, ką pasakė Europos parlamento teisės skyriaus atstovais. atstovai. Remiantis ES veikimo sutartimi, Europos parlamentą bus kreiptas siekiant gauti oficialų pritarimą prieš e, e, ratifikuojant Aišku, diskusijos vyksta ir dėrybų metu, bet bus vadovavimas starties 218 e, straipsnių ir bus gautas oficialus Europos parlamento pritarimas. I, you know, it's, it's, it's Aš nenu, nieko prieš jūs neturiu, jūs tiesiog atstovaujate savo institucijai, bet panašu, kad mūsų demokratijos supratimas visiškai labai skiriasi. Man atrodo, kad nėra demokratiška jums tiesiog susidarus po to pas mus ateiti ir mums pranešti, dėl ko jūs susitarėte. Man atrodo, kad demokratija, ypač kai formuojama yra baudžiamoji teisė, reiškia, kad viskas viešai turėtų būti svarstoma, tam, kad visi, visi piliečiai galėtų tai girdėti. Net jeigu jūs, kaip ir labai toks kuklus e, valstybės tarnautojas, e, komisijos tarnautojas, e, labai geranoriškai nusiteikęs ateina čia ir pateikite mums savo mintis, savo jūsų parengtus susirimus, to nepakanka. Taip, pirminkė, čia galima kalbėti ne vieną apie turinį, bet ir apie patį procesą. Mes turime ir komisijos narį, ir komisijos vicepirmininką, kuris ne tik yra atsakingas už pagrindinės teisės, bet ir už geresnį teisinį reguliavimą geresnė teisėkura. O man atrodo, kad šį at, šis atvejs parodo, kad visiškai netinkamai yra rengiami teisės aktai. Taigi, kodėl pas mus negalėjo atvykti ponas Timirmanas? Nes mes turime jam labai daug klausimų. Ir, pažiūrėjau, vienas iš jų būtų, kaip gali būti taip, kad komisija šitaip elgesi. Ir vėlgi, aš negaltinu jūsų kaip asmens, bet kaip gali būti taip, kad komisija būtent taip tvarko šiuos klausimus. Taigi aš būčiau tikrai dėkinga, jeigu jūs, ponė pirmininkė, komiteto vardu galėtumėt pakviesti pas mus, ponė Tigrimimaną. Aš norėčiau taip pat pateikti uh, savo baigiamasias išvadas, bet gal ir jūs norėtumėte sureaguoti. Prašau, gerai, pirmininkaujantė šalis tuomet. Taip, taip, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nekalbėsiu ilgai, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad taip iš tikrųjų uh, mes dirbame labai sparčiai su šiuo dosie. Bet pirmiausia, reikia pasakyti, kad dėrybos dėl papildomo protokolo ir dėrybos su Europos taryba Strasbūrė vyko labai labai greitai. Ir valstybės narės dalyvavo šiame procese ir per dėrybas valstybės narės derino savo veiksmus su Europos komisija. Ir dėrybos buvo tikrai puikios. Taigi aš tikiuosi, kad jūs suprasite, kad dėrybose svarbiausia vaidmenį atliko valstybės narės ir kad gal taip, kai, kai kurie dalykai gal nebuvo, tobu, nebuvo jų tobulai laikomasi, bet ta, čia negali būti jokių klausimų dėl valstybių narių atskaitomybės, nes jos priėmė tą sprendimą. Po to, kai Strasbūrė buvo baigtos e, dėrybos ir kai buvo e, pradėta ruoštis pasirašymui, mes laikėmės įprastinės tvarkos. Ir tiesiog norėčiau Jums paaiškinti, kad mes iš esmės dabar turime tik e, nuspręsti, kada vyks pasirašymas, o ne pradėti iš naujo dėrėtis dėl šio dokumento, nes, kaip minėjau, dėl jo jau buvo susitarta Strasbūrė. Are we all done? Ar visi jau pasisakė? E, Sofija? Noriu užbaigti šio klausimo nagrinėjimą. Aš sutinku su komentarais dėl geresnės teisėkuros. Noriu priminti kolegoms, kad e, mes dalyvavome šį rytą diskusijoje dėl terorizmo ir radikalėjimo Tai buvo aukšto, susitikimas aukšto rango pareigūnais, aš kalbėjau parlamento vardu, kalbėjome taip pat apie e, sugražinamus asmenys ir teisė, kur aš šiuo klausimu, tai yra labai opus e, klausimas ir čia reikia visiško skaidrumo. Čia, manau, kad, matau, kad salėje yra nemažai žmonių, kurie buvo šį rytą tame susitikime. E, Ir tikrai šiuo klausimu dirbant reikia daug skaidrumo ir labai atidžiai atidumo. E, parlamentas turės paskirti pranešėją šiuo klausimu. Ir teisėkuros, geresnės teisėkuros klausimų mes turime kalbėti su kolega iš mūsų komiteto. Galbūt vertėtų pasikviesti poną Tivermans, o geresnės įsikros klausimų taip pat galėtume kalbėti su ponia Jurova. O dėl dalyvaujančių narių skaičiaus, tai pirmasis darbo atvarkės, šis klausimas yra pirmasis mūsų šiandienos darbo atvarkės punktas. Na tik tiek, noriu padėkoti Teisės tarnybos atstovams ir komisijos atstovai už jų pasisakymus. Ir dabar perėsiu prie penktojo darbo atvarkės punkto. Ir čia turėtume kalbėti apie Europolą ir e, ES teisės įgyvendinimo e, ir mokymų agentūros klausimų. E, išklausysime pristatymo apie trišalių dėrybų padėtį derantis šio klausimu, tai yra ES teisės saugos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros klausimų. Ir taip suteiksiu žodį ponui Dies Demera, kuris pristatys šį klausimą ir e, taip pat e, pristatys ir skyriaus susijusios su internetiniais pavadinimais darbą. Ačiū pirmininkė pristatysiu komitetui, kaip vyksta, kokioje padėtyje yra e, dėrybos su kitomis institucijomis, su taryba ir komisija, derant iš šio klausimų. Kalbėsime taip pat apie turinį, informacijos turinį e, internete. Iki šiol vyko trys E, e, oficialūs susitikimai, trys pirmininkaujant Latvijai ir du pirmininkaujant dabartinį tarybos pirmininkį Luksemburgui. E, Be to, įvyko aštuoni techninių ekspertų susitikimai. Viso šio mūsų bendro darbo dėka sėkmingai dalyvaujant šešėliniams pranešėjams, mums pavyko pasiekti nemenkos pažangos. Lieka septyni klausimai, dėl kurių reikia susitarti. Vienas iš jų iš dalies susijęs su 53 straipsniu ir parlamentui suteikiamas e, tikrinimo teisė. Dar vienas neišspręstas klausimas, tai uh, E, direktoriaus skirimas pagal 56 straipsnį. Trečias klausimas. Būtinybė pasiekti susitarimo dėl jau galiojančių patarbiavimo starčių, 41 straipsnis. Ketvirtas klausimas. Bendros parlamento priežiūros grupės atstovavimas valdyboje. 17 ir 18 straipsnį. Penktas klausimas. E, pri, privatus trečiųjų šalių, privatus asmeniniai duomenys iš trečiųjų šalių, 221 ir 22 straipsnis ir galiausiai 20 straipsnis e, veiklos pabaiga. Įsekiau dėrybas užbaigti iki rugsėjo pabaigos. Mums sekasi neblogai, tačiau tai, kas nutiko, dėl ko esame tokioj situacijai, kokioje esame. Internetinių klausimų skyrius, paaiškinsiu, po teroristinių atakų šių metų pradžioje Europos parlamentas nusprendė imtis terorizmo ir e, radikalaus smurto visapusiškai ir su, įkurti e, terorizmo klausimų skyrių Europole. Ir buvo nuspręsta iš, iš, įkurti tokį skyrių. E, kuris užsijima internete patikiamais puslapiais. Ir paaiškinsiu, ką, ką tik pasakiau. Europos parlamentas vasario 11 patvirtino rezoliuciją, kurioje susitarėme dėl štai ko. Išreiškėme didelį susirūpinimą dėl to, kad teroristinės organizacijos E, panaudoja internetą savo komunikavimo tikslams, e, taip pat e, išpolių planavimui ir informacijos klaidai. Taip pat akcentavome, kad norime dirbti su šalių vyriausybėmis, su teisės saugos institucijomis ir plėtinė visuomenė sprendžiant šią problemą ir tuo pat metu užtikrinti pamatinės teisės žodžio laisvę ir teisę į privačių domenų apsaugą. Parlamentas taip pat pažymėjo štai ką. Mes paremėme Europos platformos kovai su terorizmu įkūrimą Europole ir taip pat siekiu maksimaliai panaudoti jos e, e, gebėjimus, taip pat pasitelkti žvalgybinius duomenys. To, to, tokia yra, toks yra rezoliucijos, e, toks rezoliucijos turinys. Ką taryba pasakė, Rygoje kovo 12 ministrai susitarė įkurti vidaus e, įkurti interneto puslapių analizės skyrių, kuris domėsis informaciją, kuris nagrinės informaciją skelbiamą internete. Uh, Ir dabar dar pristatysiu, koks yra komisijos požiūris. Europos saugumo darbo tvarkėje, kurią komisija pradėjo gyvendinti balandžio mėnesį, minima Europos kovos su terorizmu struktūra Europolo e, viduje. Ir ten taip pat numatyta įkurti tą internetinės informacijos analizės skyrių. Valstybės narės turės veikti e, techninių, kaip techninių žinių centrai Europoje ir jos turės identifikuoti radikalų e, smurtinį informacijos turinį internete ir e, atitinkamai bendradarbiauti. Toliau pristatysiu savo iniciatyvą šiuo klausimu. E, Noriu pasakyti, kad internetinė e, teroristų propaganda pasižymi sparta, gyvybingumu ir atsparumu. Paaiškinsiu, ką turiu meni, kai sakau, kad, kad, kad turinys pasižymi sparta. Tai atsispindi džihadistų e, dainos video. E, jų e, video dainoje per kelias valandas tą dainą pasižiūrėjo 56 tūkstančiai žmonių ir juos Twitterio e, paskirose taip pat e, į Twitterio paskiras perkelė daugybė tūkstančių žmonių. Dabar gyvybingumas, veiklu, našumas, kaip, kaip gal, jie geba labai greitai perėti iš vienos platformos į kitą. Turinys yra talpinamas talpinamas įvairiose platformose ir taip išvengiama situacijos, kuomet tą, kad, kad, kad, kai tą turinį pašaliname. Tuo suteiksiu galimybę komisijai pasisakyti. Norėčiau pasakyti štai, kad įkūrus interneto informacijos analizės padalinį, pirmininkaujant Luxemburgui, Pirmą kartą šį klausimą trišalėme susitikime svarstėme rugsėjo mėnesį. Šešėliniai pranešėjai ir aš pats išreiškėme daugybę abejonių dėl šios temos. Ir būtent dėl to socialistų frakcijos vardu buvau paprašytas surenkti šiandienos susitikimą. Aptariau tą klausimą su komiteto pirmininku. Socialistų frakcija, ir tai geras sumanimas, norėjo šį klausimą svarstyti Libe komiteto kontekste ir noriu padėkoti kad, e, pirmininkų už tai, kad sutiko patenkinti. Pirmininkė, norėtume, kad ir kitos dvi institucijos, kurių atstovai yra šiandien čia, e, pristatytų e, interneto e, informacijos analizės padalinio darbą. Aš noriu pasakyti, kad aš palaikau šio padalinio įkūrimą, bet manau, kad taryba turėtų dar kartą apsvarsyti savo pasiūlymą. Jo dabartinė redakcija reikėtų supaprastinti. Ir suteikti Europolui teis, daugiau teisinio iškumo. Uh, man galbūt tas reglamentas, kurį dabar nagrinėjame, nėra ta vieta, kur, kur, kurioje, kur turėtų atsirasti naujas teisės akto pasiūlymas. Viską galima buvo sutvarkyti kitaip ir užtikrinti teisniškumą Europolui. Very... Dėkuoju. Taip, iš tikrųjų, tai yra nepaprastai aktualus ir sudėtingas klausimas. Ir e, iš tikrųjų, ponė Intvelt iš tikrųjų kalbėjo, kad būtent tokius klausimus mes ir turėtume aptarti komitete, nes yra nepaprastai svarbus. Tai yra be galo delikatus klausimas, nes akivaizdu, kad pradėjus nagrinėti kokį nors interneto puslapį, pradedamas ilgas ir sudėtingas procesas. Aš dabar norėčiau steigti žodį pirmininkaujančiai šaliai ir komisijos atstovams. Anik Plai. Pone Anik Plai. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbėjai Libi komiteto nariai. Aš norėčiau trumpai jums papasakoti apie štai kaip. Europos Sąjungos siūlomintinėsis informacijos analizės skyrius. Pirmiausia, papasakosiu, kodėl buvo nuspręsta tokius skyrius kurti, paaiškinsiu, kokiu teisiniu pagrindu jie bus kuriami ir trečia, paminėsiu, kad dabartinėme Interpolo reglamente nėra aiškus teisinės pagrindas, kad nėra ten aiškus teisinio pagrindo. Aš norėčiau Jums priminti, apie tai beje jau kalbėjo pranešėjas, kad reaguodami į teroristų išpolius Paryžiuje 2015 m. sausio mėnesį Europos vadovų taryba ir ministrų taryba paragino Europolą parengti e, internetinės informacijos analizės pajėgumus ir buvo nuspręsta, kad toks skyrius turėtų bendradarbiauti su interneto įmonėmis tam, kad galima būtų užkirsti kelią terorizmui ir smurtui. Prasidėjus migrantų kriziai ir turint galvoje keturis kovos su terorizmu veiksmus, balandžio 23 dieną taryba taip pat paragino Europolą sustiprinti savo pajėgumus tam, kad galima būtų iš interneto ištrinti tuos puslapius ir tą informaciją, kurią skelbia e, priekeiviai žmonėmis ir migrantų kontrabandininkai. Be to, mes taip pat atkreipėme dėmesį tai, kad Europolas turėtų būti aktyviau e, naudojamas užkardant kelią terorizmui. 2015 m. vasaro 11 dienos rezoliucijoje dėl kovos su terorizmu Europos parlamentas pabrėžė, kad teroristų propagandos plėtimą palengvina internetas. Ir taip Europos parlamentas taip pat paragina mus pasinaudoti Europolo išskirtiniais pajėgumais, kovojant su šiuo reiškiniu. Be to, jūs paraginote tai taip pat sukurti uh, Europolo viduje kovos su terorizmu platformą. Be to, paskelbus komunikatą dėl Europos saugumo darbo tvarkės, taip pat buvo atkreiptas dėmesys į būtinybę turėti internetinės informacijos analizės skyrių. Buvo taip pat nuspręsta sukurti uh, Tokius e, internetinės informacijos analizės skyrius Europolo viduje da, nuo 2015 metų Liepos mėnesio pasinaudojant nacionalinių pareigūnų e, kompetenci... E, žiniomis Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį tai, kad trys institucijos - Europos parlamentas taryba ir Europos komisija - išreiškė norą sustiprinti ES gebėjimus kovoje su neteisėto turinio skelbimu internete. Europolas parengė da, savo jau egzistavusio skyriaus pagrindų internetinės informacijos analizės skyrių. Ir iš pradžių tas skyrius veikė. Da, tik šešis mėnesius, tai buvo bandomasis laikas ir per tą laiką buvo bandyti nustatyti, kaip reikėtų patobulinti jo darbą. Ir tas antrasis bandomasis etapas prasidės 2016 m. sausio 1 dieną ir po to jau 2016 m. Liepos 1 dieną tas padarinys, turė, padarinys turėtų pradėti veikti pilnu tempu. Tarp jų uždavinių bus aptikti uh, informacija internete, kuri yra kurstomojo pobūdžio ar baudžiamojo pobūdžio susijusio su terorizmu. Ir tai, tas padarinys, tas skyrius darys bendarbiavimas su interneto pramonės sektoriaus atstovais. Be to jisai turėtų atlikti operatyvę analizę ir taip pat turėtų būti kompetitingiausia institucija e, šioje srityje visoje Europos Sąjungoje. Teisinės pagrindas Iš esmės, mes kalbame taryb, apie tarybų sprendimą dėl Europolo penktos straipsnio antrą dalį. Ten yra parašyta, kad tarp Europolo uždavinių yra ir uždavinys padėti valstybės narėms analizuoti internete skelbiamą informaciją tam, kad galima būtų užkirsti kelią e, nusikalstamai veiklai, kuri yra, yra vykdoma pasitelkiant internetą. Toliau Europos tarybos sprendime dėl Europolo 28 straipsnio 4 dalyje taip pat yra parašyta, kad Europolas gali nagrinėti duomenis skelbiamus internete, įskaitant ir asmens duomenis, kurie yra skelbiami viešuose tinklapiuose ir kurie yra naudojami komercinių ir uh, kitų operatorių, tam, kad galėtų vykdyti šiam, tame Europos tarybos sprendime nurodytas funkcijas. Be to pažymėta, kad šis skyrius turėtų bendarbiauti su privačiais e, e, interneto sektoriaus atstovais ir kad taip pat tas skyrius turėtų turėti savo informacinius biurus valstybėse narėse. Ir interneto paslaugų teikėjai gali teikti informaciją šiam skyriui savanoriškai. Nuo e, savo veikimo pradžios e, šis skyrius išnagrinėjo jau 500 pranešimus ir 90 procentų visų tų pranešimų e, iš tikrųjų buvo teroristinio pobūdžio. Taigi galima sakyti, kad iki šiol šis internetinis informacijos žymėjimo padalinys uh, veikia labai gerai. Reikėtų pažymėti, kad tik tai trijose valstybės narėse veikia panašios struktūros, kurios e, žymi internet, interneto turinį. Ir valstybės narės e, aukštai vertina internetinės informacijos žymėjimo padalinio veiklą ir jo turimą patirtį šioje srityje. Be to, e, Europolo Europolo reglamente, jo projekte nėra nuostatų, kurios būtų tiesiog susijusios su mano minėto sprendimo 5.2 dalimi. Svarbu yra pažymėti tai, kad asmens duomenės, kurie yra siunčiam, perdodami interneto paslaugų teikėjams, yra viešai prieinami duomenės. Tai yra URL e, nuorodos arba asmens e, savanoriškai teikiami duomenys. Ir dabartinėme Europolo e, reglamento projekte nėra nurodyta, kad Europolas galėtų ir panaikinti tokią informaciją ar ją perduoti privatiem, privatiems subjektams. Tai reiškia, kad Europolas negali vykdyti da, e, uh, E, šių naujų uždavinių, tol kol nebus pataisytas dabar galio, pataisyti dabar galiojantis teisės aktai. Tam, kad informacijų, internetinės informacijos žymėjimo padarinys galėtų veiksmingai veikti ir tam, kad jisai galėtų atitikti taip pat e, veikti teisėtai, reikia pirmiausia Europolo reglamento projekte reikėtų numatyti atskirą uždavinį, kuris būtų tiesiogiai susijęs su e, internetinės informacijos žymėjimu. Antra, taip pat reikėtų numatyti išimti, pagal kurią e, informacijos žymėjimo padalinys galėtų perduoti tam tikrų turinio duomenys privat, tiems subjektams ir skirtinėmis aplinkybėmis. Be to reikėtų užtikrinti, kad taip pat būtų numatytos tinkamos e, asmens duomenų apsaugos nuostatos, kad būtų numatyti saugikliai, tokie pavyzdžiui, kaip e, Pavyzdžiui, galima būtų perduoti asmens duomenys tik tais atvejais, kai tai yra visiškai būtina ir kai yra įvykdytos tam tikros sąlygos. Todėl pirmininkaujantį šalis prašo įtraukti į reglamento projektą tokias nuostatas, kad šie duomenys gali būti perdodami tik tai, e, kai tai yra visiškai būtina ir kad perduoti galima bus tik tai labai konkrečius duomenis ir kad kiekvieną kartą reikės atidžiai išnagrinėti kiekvieną atvejį atskirai tam, kad tam, kad e, būtų užtikrintos visos e, asmens teisės. Ir jei viešasis interesas bus svarbesnės nei asmens e, duomenų apsauga, tuomet e, tas padalinys galėtų perduoti tuos duomenys tretiems subjek, e, kitiems subjektams. Akivaizdu, kad reikia pataisyti minėtus mano teisės aktus tam, kad internetinės informacijos analizės ir žymėjimo padalinys galėtų tinkamai veikti. Todėl reikia atitinkamai pakoreguoti Interpolo reglamento projektą tam, kad šie, šis padalinys galėtų toliau sėkmingai veikti ir tam, kad pagal naują reglamentą tas, tas padarinys turėtų pakankamai pajėgumų. Pone pirmininkė, gerbėjai, lybė komiteto nariai, dėkuoju Jums uždėmesi. Um. Labai ačiū, mėly kolegos, mus spaudžia laikas. Dar reikės suteikti žodį ir komisijai ir keletui komiteto narių. Ir norėčiau paprašyti Viktorijos Miči iš komisijos dabar pasisakyti. Bet gal galite kalbėti glaustai, netrumpai, bet glaustai. Na, tuomet suteiksiu žodį komiteto nariams. Ačiū pirmininkė. Labai diena, ponės ir ponai. Tikrai pasistengsiu ir kalbėsiu trumpai ir glaustai. E, ponas Dijas Damera ir pirmininkančios šalies atstovas viską labai išsamei papasakoja. Dėl to mano užduotis lengvesnė. Jie jau plačiai papasakojo, dėl kokių priežasčių buvo uh, kuriami vadinamieji įrų padaliniai ir taip pat labai išsamei buvo papasakota visa prieš istorija, kaip gimė ta idėja. Tikrai norėčiau padėkoti pranešėjai Dijas Remera, Demera už tai, kad jis paminėjo ir Europos saugumo darbo atvarkę. Aš Dar norėčiau pridurti vieną elementą prie to, ką jau pasakė anksčiau kalbėjo kolegos. Man atrodo, šiame kontekste tai tikrai labai svarbu. Tai yra, aš kalbu apie pačią naujausią Europos parlamento rezoliuciją dėl Europos saugumo darbo atvarkės. Ta rezoliucija buvo paskelbta Liepos 9 dieną ir toje e, rezoliucijoje Europos parlamentas kalba apie įrų padalinių kūrimą ir taip pat Ten kalbama apie tai, kad reikėtų e, drąsesnių priemonių kovojant su radikalėjimu internete, e, ypač kai yra naudojamos e, interneto svetainės, interneto puslapiai skleidžiant radikalizmo idėjas Europoje. Toje rezoliucijoje Europos taip pat, parlamentas taip pat pasveikino įrų padalinių kūrimą, tam, kad valstybės narės galėtų lengviau atpažinti smurtinį turinį internete ir jį pašalinti ankstesni kalbėtojai jau paaiškino gana įtikinamai, kodėl reikėtų tokio, tokio padalinio ir kaip jis galėtų padėti. Taigi, nedelsdama aš E, informacijos žymėjimo padalinius, kurie e, žmonės dirbantis tuose e, padaliniuose ir to ir užsimtų, jie nagrinėtų tuos 500 sprendimų. Informacijos žymėjimas vyktų labai plačių pagrindų, tačiau reikia suvokti, kuo užsima įmonės veikiančios toje srityje ir būtent dėl to tas klausimas tampa toks sudėtingas. Sofija, labai greitai. Taip, savo atsakymą sakėte, kad viską paliksite pranešėjai, tačiau jį teisingai suprantu, šis klausimas tiesiog neįtrauktas į parlamento e, mandatą ar nei tarybos. Ne, nenumatyta galimybė dėl to dėrėtis, todėl negali pagrindinis pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai šį klausimą nuspręsti. Jeigu pagrindinėme mandate to aspekto nėra, tai negalima dėl to dėrytis. Dėrybininkai negali to daryti. Pranešėjas jau išsakė savo rekomendaciją, to klausimu, bet kaip dabar sutiksiu žodį ponui Dijas Demera, kad jis e, pasakytų, ką jis mano. Pa, pasidalinkite savo e, nuomonę. Ačiū. Pirmininkė. Kelias, kuriuo turime eiti, tas, kuriuo einame kalbame apie tai, kad reikia užtikrinti skaidrumą ir surenkti diskusijas dėl e, pasiūlymo. kurį parlamentas svarstys e, kaip dalį Europolo reglamento. Sofija, tu manai, kad tai geras dalykas, bet taip pat sakai, kad reikia atskiro komisijos pasiūlymo, bet aš čia jį turiu. Visų politinių frakcijų atstovai dalyvavę diskusijose turi tą pasiūlymą. Jis yra keturių puslapių ir e, jame minimi keturi konkretūs straipsniai taryba išsamei pristatė šį pasiūlymą. Taigi pasiūlymas čia yra šešėliniai pranešėjai su juo yra detaliai susipažinę, visų politinių frakcijų šešėliniai pranešėjai. Ir mes nusprendėme, kad socialistų frakcijos atstovų Džo, Džozefo idėja buvo jį svarstyti, čia mes tą ir darome. Bus E, testinės susijusios diskusijos vėliau ir galėsite paprašyti taip pat, kad būtų surinktas šešėlinių pranešėjų susitikimas, bet pasiūlymas ta tema yra. Norime, kad jis būtų sutrumpintas, būtų tikslesnis ir užtikrintų teisinio aiškumo aplinką Europolui veikti trim, trim atvejais, ypač galutiniu atveju atsiprašau, pa, pa, paskui finalinėme etape. Galutinis numatyto proceso etapas tai 2016 Liepos mėnuo. Tačiau pasiūlymas turės apimti uh, visą konkrečią informaciją ir jis bus Europolo reglamento dalis, kad taip tenkintume teisinius reikalavimus. Sofija, turime perti prie kito klausimo. Pirmininkė, taip, mes, bet aš, man tai atrodo neprimtina, jeigu yra patiktas naujas keturių puslapių pasiūlymas, puiku, bet negalima čia tiesiog apie tai pakalbėti ir pasakyti, kad įtrauksime jį į dėrybų mandatą. Jei Taip, reikia parengti kitą pranešimą ir atskirą komiteto sprendimą. Būtent taip funkcionuoja demokratija, nes kitaip atmesime šį pasiūlymą. Negalime tokiu būdu įvedinėti tokių pasiūlymų per užpakalinės duris. Paskutinį kartą žodis dėsdami ir po to pernėme prie kito. Niekas nenori įvedinėti šių pasiūlymų per e, užpakalinės duris. Visi puikiai žino, pranešėjas e, visų pirma, pats pirmas reikalauja skaidrumo, tačiau dirbame pagal teisėjų kuros procedūrą ir kalbame apie tai, ką, ką nuveikėme ir ką galime nuveikti. Trišalių susitikimų metu svarstoma susijusia informacija ir pasiūlomi pakeitimai straipsniams, bet tas, tai, tie, kas siūlo, turi pristatyti ir tie, tie, tie, kas siūlo tuos pasiūlymus, juos skaidriai pristatė, mes esame pasirengę svarstyti tai ne tik trišaliuose susitikimuose, bet ir komitete, kaip ir bet kokios kitos teisėkuros procedūros atveju. Visus, visi, te, teisės aktai susilaukia pakeitimų iš komiteto pranešėjų ir tarybos. Tai ir vyksta. Ir apie tai čia ir kalbame. Nieko nebandome prastumti pro užpakalinės duris. Aš pirmas pradėčiau, pas, pasipriešinčiau bandymams tokią svarbę temą e, pristatyti per užpakalinės duris, ypač atsižvelgiant tai, kad tai yra labai svarbus klausimas. Pirmininkas, turime įti priekin mes neapsisprendėme, kaip mes toliau dirbsime. Mes dirbsime taip, kaip siūlo pranešės. Tai mes jums pritarus teisės aktus priminėjame per pakalinės duris. Šeštas punktas - skaitmeninė darbuotvarkė. Kolegos, ačiū už tai tiems, kurie dalyvavo svarstant šį klausimą. E, toliau pranešėjas šeštų klausimų yra Michael Boni. Jis pristatys savo pranešimo projektą dėl bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimo. Prašau, ponė Boni. To... Ačiū, ponė pirmikė. Man labai malonu yra parengti, pateikti Jums Libi komiteto rengiamą nuomonę dėl bendros skaitmeninės rinkos, e, bendros skaitmeninės rinkos akto. Uh, Pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad rengdami šias iniciatyvas mes turėjome atsižvelgti į duomenų apsaugos teisės aktus. Norėčiau pabrėžti, kad duomenų apsauga yra būtina, kad galėtume vieni kitais pasitikėti ir ji yra būtina tam, kad bendras skaitminė rinka galėtų plėstis. Mes turime sukurti tokią terpę, kurioje verslininkai galėtų plėsti bendrą vidų e, skaitinę rinką. Tai yra labai svarbu mūsų ūkiai. Todėl aš esu visiškai įsitikinęs, kad mums reikia pasiekti deramą pusiausvyrą. Ir aš stengiamsi būtent apie tai ir kalbėti nuomonės projektą. Aš nemanau, kad mes galime išduoti e, pagrindinės teisės mainais už ekonominę, ekonominę naudą. Visais atvejais būtina užtikrinti, kad būtų lai, užtikrintas pagrindinės teisės, bet kartu jos neturėtų trukdyti e, mūsų skaitminiai plėtrai. Taip pat aš kalbu ir apie bendras grėsmės susijusius su kibernetiniu saugumu. Esu įsitikinęs, kad saugumą internete reikia vertinti trim aspektais. Turime apsaugoti tinklus ir kritinę infrastruktūrą Taip pat turime įgalinti teisės saugos pareigūnus kovoti su kabinetiniais nusikaltimais ir trečia, turime nustatyti taisyklės, pagal kurias galima būtų naudotis turimais duomenimis, kovojant su nusikaltimais internete ir ne tik internete. Aš manau, kad mes turime suprasti, kad kibernetinės saugumas turėtų būti vertinimas būtent atsižvelgiant į šios tris aspektus. Tinklai turi būti saugus, kibernetiniai nusikaltimai turėtų būti tyriami ir trečia, kad internetas nebūtų naudojamas e, kurstant nusikaltimus. Dabar pakalbėsiu apie neteisėtą turinį. Aš pabrėžiu nuomonės projekte, kad galiojančios nuostatos turėtų atitikti e, nuostatas dėl pagrindinių teisų, dėl saviraiškos e, laisvę Bet kartu mes kalbame, kad kai kurie nusikaltimai yra susijęs su pornografija ir tam, kad tiesiog saugos pareigūnai galėtų tinkamai atlikti jiems pavydėtas funkcijas, e, reikia e, suteikti jiems tinkamus įgaliojimus. Kartu reikia stiprinti šviet, e, švietimą ir informacijos skleidimą apie šios nusikaltimus, bendradarbiavant su visomis interesuotomis šalimis. Toliau, manau, kad mes turėtume suprasti, kad plėtodami bendrą skaitinę rinką turėtume e, atsižvelgti į pagrindinės teisės. Aš manau, kad reikia surasti tinkamą pusiausvyrą. Ir dėlėjimasis duomenimis yra būtinas, todėl reikia, tam, kad jis galėtų sklandžiai vykti, reikia, reikia e, nustatyti aiškias taisyklės. Manau, kad mūsų sistema turėtų būti surėdyta taip, kad būtų užtikrinta mano minėta pusiausvyrą. Ir darbą reikia pradėti nuo pat pradžios. Tai yra prad... E, tuomet, kai kūriamos yra įvairios programos ir technologijos ir visos e, interneto pramonės siūlomos priemonės turėtų atitikti galiojančius teisės aktus ir čia nustatytus bendrus standartus, įskaitant ir tuos, kurie yra taikomi duomenų apsaugai. Be to, e, tie patys standartai turėtų būti įtraukti į visus e, sprendimus susijusius ir su dalyvaujama pobūdžio demokratija. Be to, aš manau, kad mes turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis pagal šią strategiją. Esu įsitikinęs, kad mes turėtume geriau išnagrinėti, kaip užtikrinama duomenų, duomenų apsauga mūsų bendarbiaujant su trečiomis šalimis. Ypatingai dėmesį skiriant e, e, Europos teisingumo teismo sprendimui dėl saugaus saugių uostų ir šiuo klausimu vykstančią diskusiją. Šešėliniai pranešėjai praeitą savaitę nusprendė tęsti darbą, taip pat yra teikiami pakeitimai Jie kol kas yra pateikti tikrai anglų kalba. Ir mes taip pat bendradarbiausime su IMKU ir ITRE komitetu. Mes nusprendėme, kad pakeitimai bus rengiami tik anglų kalba, tam, kad mes galėtume baigti rengti šią nuomonę kuo skubiau, tam, kad pranešėjas galėtų įtraukti joje išdėstytas mintis į pra, savo rengimą pranešimą. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad či, mūsų sritį patenka tokie klausimai, kaip a, a, saveikumas regioninė vyriausybė ir bendarbiavimas su šiomis šalimis. Pakeitimus galime keikti iki pirmadienio spalio 26 dienos 11, 12 valandos. Pirmininkas, kas iš šešėlių norė, pranešėjų norėtų pasi, pasisakyti? Labai trumpai prašau. Panas Kirkhop. Ačiū, panė pirmininkė, aš kalbėsiu labai trumpai. Vertai atsiprašau, dingo garsas. pressed it again. Can you hear me now? Now Well, that's taken all my time up now, hasn't it, Chairman? <laughs> It's gone off, it's gone off again as well. Na kągi, pirmininkė, jūs suteiksite man daugiau laiko, ar ne? Vėl išsijungia mikrofonas. Pirmininkas, gal jūs galėtumėt naudoti kitą mikrofoną? Pirmininkė, aš tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes remiame mūsų nuomonės referento vykdomą darbą ir, kaip ir buvo pasakyta, tai yra nepaprastai svarbus dokumentas, nes yra akivaizdu, kad praktiškai visi šiame parlamente nagrinėjami klausimai bus vienaip ir kitaip paveikti šio dokumento. Aš nenoriu pernelik ilgai gvildenti šių klausimų, nes iš esmės aš pritariu parengtam dokumentui ir pono Bonijų siekiamai pusiausvirai tarp pagrindinių teisų ir būtinybės plėtoti inovacijas, kurios yra naudingos mūsų piliečiams ir sutinkiant mūsų įmonėms ir piliečiams galimybę konkuruoti didžiuliame pasaulyje. Mums taip pat reikia turi, uh, parengti tokius išteklius, kurie padėtų mums rengti naujas, kurti naujas darbo vietas ateityje ir žinome, kad tos naujosios, naujos darbo vietos daugiausia kuriamos sektoriuose susijusi su inovacijomis. Be to, čia galima kalbėti ir apie tai, kaip inovacija kaip galima būtų pagerinti prieigą prie inovacijų ir technologijų, ypač e, neįgaliųjų prieigą. Ir reikėtų taip pat užtikrinti vaikų apsaugą internete. Deja, tenka pastebėti, kad kibernetiniai nusikaltimai turėtų būti geriau nagrinėjami ir tvirtinami bet kokias priemonės turime atsižvelgti į kibernetinių nusikaltimų keliamą grėsmę. Bet mums reikia kuo greičiau parengti naują sustrimą dėl saugių uostų. Ir kalbėdamas apie tarptautinius standartus, galiu pasakyti, kad mes, Europa, turėtume rodyti pavyzdį visam pasauliui, būtent dėkdami mūsų pranešėjo pasiūlytą požiūrį Tai reiškia, kad mes turėtume pasinaudoti visais naujų technologijų suteikiamais privalumais, užtikrindami ir pagrindinės teisės. Dėkuoju, panas Kuelio. Ačiū pirmininkė ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Maikui Boniui už puikų darbą. Aš pritariu tam, ką jisai pasakė, tačiau aš norėčiau pridurti keturias pastabas. Pirmoji pastaba Pagrindinės teisės. Pagrindinių teisų užtikrinimas e, šiais naujais laikais yra vienas iš didžiausių iššūkių. Europa turėtų apsaugoti pagrindinės teisės kartu netrukdant e, kurti bendrą skaitinį rinką. Antra, Negalime manyti, kad šios taisyklės bus taikomos tik Europos Sąjungoje. Nežinome, kad skaitmeninės pasaulis nepripažįsta sienų. Ir Europa turėtų tai suprasti. Mes kūrėme savo bendrą rinką, bet turėtume tą darydami bendradarbiauti savo partneriais, pirmiausia su JAV. Ir Europos Sąjungumo teismo sprendimas dėl saugaus uosto domenų patvirtino tai. Trečia, kuo labiau mes pasiekėsime skaitmininėmis technologijomis, tuo daugiau dėmesio turėsime skirti tinklų saugumui, asmens duomenų apsaugai. Bet kartu turėtume pasirūpinti ir tuo, kad būtų užkirstas kelias kibernetiniams nusikaltimams. Tai reiškia, kad reikia stiprinti kibernetinį saugumą, reikia e, įgalinti mūsų piliečius geriau e, e, pasipriešinti šiems nusikaltimams. Ir paskutinė pastaba. Labai svarbu yra, kad ekonominiai subjektai bendarbiautų su valstybės institucijomis. Ir manau, kad jei vyriausybės ir valstybės institucijos veiks skaitmininių pagrindų, tai bus naudinga visiems. Tai tiek, ponė pirmininkė, ir dar kartą norėčiau pasakyti, kad Maiko Boni parengta nuomonė yra labai aukštos kokybės. Ir jums leidus aš pateiksiu kelis pakeitimus. Dėkoju. So is... Labai ačiū jums visiems. Pakeitimus galima teikti iki e, spalio 28 dienos. Gal dar komisija norėtų trumpai pasisakyti? Carolyn Roth. Ar kažkas kitas? Komisijos vardu nekažinka ir galėčiau pridurti. Uh, Tik pasakysiu, kad šiuo metu vyksta trišalės darybos dėl kibernetinių nusikaltimų. Taip, tai yra tikrai e, labai stambus dosie, didelis dosie ir labai svarbios įvairios nuomonės. Gal dar kažkas kažką trumpai nori pridurti? Taip, tiesiog noriu padėkoti. E, Noriu paminėti šešėlinių pranešėjų susitikimas, buvo trumpas, bet vaisingas. Aš laukiu pakeitimų, nes svarstama tema tikrai labai svarbi Libė komitetui. Ir taip pat svarstama tema yra glaudžiai susijusi su Europos skaitmeninė darbo tvarkė. Taip, ačiū. Tikrai mes pasižiūrėsime. Uh, E, kokie pakeitimai bus pateikti dėl šios nuomonės. Dabar kolegos galime eiti prie septintos darbo atvarkės, septinto darbo atvarkės klausimo. Tai yra padėtis viduržėmio jūros regione ir poreikis nustatyti holistinį e, požiūrį migraciją. Roberta Metzola ir Kašėtų Kijangė rengė šį pranešimą ir jos abi yra salėje. Pane Metzola dar netvyko. Tai aš pasakysiu štai, ką mes dabar turėtumėm svarstyti darbinį dokumentą, kur kalbama apie žmonių kontrabandą, nelegalų gabenimą ir taip pat e, e, neteisėtų migrantų e, išnaudojimą darbo rinkoje. Abi pranešios pristatė šį darbinį dokumentą. Diskusija ir pristatymas vyksta pačiu laiku, nes spalio 18 diena tai yra ES diena skirta kovai su neteisėtų žmonių gabenimu. Suteikiu e, žodį poniai Kijangė, prašom, pristatykite šį dokumentą. Grazie, grazie Presidente. Ačiū pirmininkė. Šis mūsų dokumentas tai yra Dokumentas parengtas bendradarbiaujant su kolege, taigi nemažai klausimų paminės ir mano kolegė. Aš daugiau kalbėsiu e, apie mano kolegė plačiau pristatys tos klausimus, kuriuos jį parengė. Aš manau, kad šis dokumentas yra svarbus, čia yra svarbių minčių ir Koncepcija, e, kuri e, išdėstyta e, šiame dokumente, man yra tikrai primtina. Tikrai nėra taip paprasta pasiekti susitarimą, bet galų gale nugalėjo kompromisas. Aš norėčiau pradėti nuo štai kokios pastabos. Tai yra vienas iš aštuonių dokumentų, kuriais bus pagrista nuomonė savo iniciatyva. Ir šiame dokumente kalbama mm, ir apie įvairias e, migracijos alternatyvas. Bet tos mintis kartojasi ir kitose darbinėse dokumentuose. Dabar dokumento struktūra. Iš karto norėčiau atsiprašyti kaip dėl to, kad e, peršoksiu kai kuriuos svarbius e, punktus, paragraf, paragrafus, bet esu tikra, kad juos pakomentuos mano kolegė. E, visų pirma, mes kalbame apie neteisėtą žmonių gabenimą ir išnaudojimą darbo rinkoje. Dažnai šios savokos naudojamos neteisingai. Yra sutelkiamas dėmesys ties pasiekmėmis e, ir apie baudžiam, poveikį baudžiamosios teisės prasme. Reikia įvardinti, kad tokie veiksmai yra nusikalstami, už kurios turėtų būti baudžiama. Dabar e, priekyba žmonėmis ir neteisėtas žmonių gabenimas. Čia mes minime aštuonias rytis, kur ES ir valstybės narės turėtų sutelkti savo jėgas ir pateikti tinkamo atsakymo. Visų pirma, kalbu apie e, agentūros e, vaidmenį, atliekant tyrimus, keičiantis informaciją. Taip pat mes pripažįstame, kad labai svarbus e, e, e, vaidmuo tenka ir UNAFORMED iniciatyvai. Kalbant apie kovą su žmonių kontrabanda, tai labai svarbu, kad būtų gelbėjama žmonių gyvybės. Taip pat E, yra būtina vykdyti informacinės kampanijas. Europos e, komisija vykdo tokias informacinės kampanijas kai kuriuose Afrikos šalise. Tokios rinkiminės kampanijos turi būti veiksmingos ir e, reikia palaukti šių rinkiminių kampanijų rezultatų prieš pradedant vykdyti kitas samoningumo kėlimo kampanijas. Taip pat mes konstant, norime konstatuoti, kad prevencinių priemonių nepakanka siekiant sureguliuoti migrantų srautus, bet dėja šią dokumento dalį labai nes, nesigiliname, nes yra parengtas atskiras darbinis dok, e, dokumentas. Dabar e, e, repatriacija, gražinimas į kilmės šalį. Mes rekomenduojame, kad gražinimo į kilmės šalį politika turėtų būti vykdoma e, išsaugant žmogaus teisės. E, jeigu e, žmogus pateikia pabėgėlio prašymą, tai jis turi būti išnagrinėtas vadovaujantis galiončiais teisės aktais. Taip pat yra būtina bendradarbiauti su kilmės ir tranzito šalimis. Ir čia svarbu įgyvendinti Junktinių tautų konvenciją. Taip pat mes norime pabrėžti, kad reikia daryti didžiulį skirtumą. Aišku, skir, e, skirtumą e, tarp to, kad žmonės gabena ir kas juos išnaudoja, pavyzdžiui, darbo tikslais. E, migrantų darbo jėgos išnaudojimas yra patekęs į tarsi įdingą ratą, uždarą ratą. Nacionalinės teisės nuostatų nepakanka, reikia ir europinių teisės aktų. Taigi, kaip jau sakiau, e, mes šiame dokumente siekiame kompromiso, netaip jau lengva buvo jį rasti, nes mums e, rūpimi klausimai, e, nes mums rūpėjo skirtingi dalykai. Bet, kaip jau sakiau, buvo rastas kompromisas ir aš papasakau, kas man buvo svarbiausia. Ačiū, Cecilija. She, uh, Mrs. Metzola is on the way, so I'll take her. Metzola dar yra pakeliui į šį posėdį, sutiksime į žodį, kai jie atvyks. Bet reikia svarstyti šį klausimą, nes, kaip žinote, šiandien balsuosime. Tai tuos šešėlinius pranešėjus e, prašyčiau visų kalbėti trumpai, nes pusė šešių prasidės balsavimas. Ir pirmiausia, Helga Stevens, prašau. Thank you very much, Chair, and thank. Ačiū pirmininkė. Ačiū poniai Kiengiai už tokį išsamų pranešimą. Man tikrai buvo sunku pasiruošti, nes darbinį dokumentą gavau vos prieš penkias minutės. Man tikrai nelengva parengti, pristatyti savo kaip šešėlinės pranešėjos nuomonę. Uh, Na, tai tikrai nerimtas e, metodas. Žinau, kad jūs daug darbo įdėjote rengdama šį dokumentą, tačiau aš dėje negaliu atsakyti ir, ir pristatyti savo nuomonės. Norėčiau, kad būtų pasirinktas toks metodas, kuris man sudaryti galimybę dirbti našiau ir sulaukti dokumento laiku. Aš norėčiau kalbėti po ponios Metsolos ir norėčiau paklausti, kodėl aš tą dokumentą gavau ką tik tai, tik dabar. Aš tikrai to nesu patenkinta. Jums leidus. Pone Roberta, ar jūs pasirengusi kalbėti? Jūs ką tik atėjote. Žodis dabar Robertai. Prieš suteikiant žodį kitiems pranešėjams vėliau. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, aš buvau kitame posėdėje, kur pristatinėjau e, kitą dokumentą. Atsakysiu Helgos klausimą. Jis tikrai aktualus. Aš užduosiu tą patį klausimą. Tai buvo vienas iš sunkiausių dok dokumentų. Dėrėjomės labai ilgai ir, draug, ir mes, ir mūsų padėjėjai dėrėjomės dėrybose, kurios baigėsi vos prieš pusvalandį tokia padėtis. Draugė su Cecil dirbome ieškodami bendro sutarimo ir noriu padėkoti kolegijai Cecil už visas jos pastangas, bandant mm, surasti tikrai sudėtingoje situacijoje sprendimą pranešimas iš tikrųjų labai sudėtingas ir toliau bus sunku jį nagrinėti iki pat galo, manau. Yra labai skirtingų nuomonių dėl visų skyrių, dėl, ypač dėl šio. Ir tam, kad surastume sprendimą, kurį galėtume pristatyti savo frakcijose, kad parodytume, jog balansas pasiektas, ta užduotis bus labai labai sudėtinga, bet mums e, pavyko ją įveikti. Trumpai pasakysiu, nebejoju, kad Cecilijau tai padarė, bet dar kartą pabrėšiu kai kuriuos klausimus. Sudalinome dokumentai kelias dalis ir, ir, tos, ir juose nagrinėjome skirtingus klausimus. Suprantame, kad tų komisijos pasirinktas uh, E, aktyviųjų taškų požiūris yra visai tinkamas ir mes norime, kad parlamentas nuolatos būtų apie visas susijusias pastangas informuojamas. ES agentūrų vaidmo ES e, Frontex ir Europol, jos visas turėtų bendradarbiauti ir gauti visus reikalingus išteklius, kad galėtų tas užduotis, kurios jiems patikimos, e, įgyvendintų. Dėl jūroje vykdomo operacijų, Sofija operacijos viduržėme jūroje ją palaikome, bet dar kartą e, pabrėžėme, kad reikėtų e, su, stengti suardyti nusikalstamus tinklus, bet akcentuojame, kad žmonių gyvybių gelbėjimas yra pati svarbiausia užduotis. Informacijos kampanijos trečiosios šalise suprantame savo ribas ir reikia nagrinėti tų kampanijų veiksmingumą reikia aiškintis, ko, kokių tikslų siekiama, kokiais kriterijais vadovaujamės ir paaiškinti, kas gali tikėtis e, apsaugoto pabėgėlio statuso ES, galbūt tai kai kuriuos žmonės atbaidys nuo kelionių. Taip pat reikia skleisti žinę, kad e, mes laikome savo sistemos. Tai yra svarbiausias dalykas. Pagrindinis principas kiekvienas asmo turi teisę į savo prašymo išnagrinėjimą. Prašome e, komisijos peržiūrėti saugių valstybių sąrašą. Mes iš principo jam pritarėme ir manome, kad tai yra priemonė sugražinti tuos, kurie negali e, gauti pabėgėlės statuso dėl asmenų e, nustumimo nuo sienos. Tai yra nepriimtina pagal tarptautinę teisę ir tai neturi vykti Europoje turime gilintis į pamatinės migraciją sukeliančias priežastis. Žmonės ir toliau bandys pasiekti Europą, todėl turime mąstyti apie ilgalaikę perspektyvą. Turime bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, kad įvertintume prieklapsčio sistemas paramą pabėgėliams ir pastangas kovoti su žmonių kontrabanda manome, kad es turėtų padėti toms šalims su kurio, kurios yra linkę bendradarbiauti ir padėti joms parengti strategiją, kad tie, kurie uh, E, turi teisę į tarptautinį prieglapstį, gautų tą prieglapstį tose šalise. Taip pat raginame bendradarbiauti su teisėjai saugos institucijomis trečiosiose šalise ir raginame ES būti selektyve, e, bendradarbiaujant su šalimis ir nepamiršti žmogaus teisų apsaugos aspektą. Norime, kad būdžiamosios teisės nuostatos taip pat būtų taikomos užtikrinant pabėgėlių apsaugą. Aukos turi teisę į pagalbą, į teisininko pagalbą, jeigu, jeigu joms gali kilti grėsti grėsmė iš žmonių kontrabandininkų. Taip pat akcentuojame, kad tie, kurie teikia humanitarnę pagalbą atsidūrusiems e, kraštutinėje padėtyje, neturi būti persekiojami. Norime, kad apie tai būtų e, nuostatų ir teisės aktuose. Norime, kad būtų skyrius dėl e, žmonių išnaudojimo darbo vietose. Ir akcentuojame savo vieningą nusiteikimą kovoti su pabėgėlių, migrantų išnaudojimu darbo vietose ir norime, kad būtų persekiojami tie, kurie jais piknaudžiauja ir norime, kad būtų užtikrinta aukų apsauga. Atsiprašau dar kartą, kad vėluoju ir esu pasirengusi išklausyti jūsų nuomonių ir komentarų dabar arba ateinančiomis dienomis. Kolegos. kalbėtojų sąraše yra ilgas šešėlinių e, pranešėjų sąrašas. Ir toliau pagal, dar, e, pagal sąrašą Ignacio Korao. Ačiū, ką tik tais pristatytas dokumentas E, mus pasiekė tik prieš 20 minučių, tai tikrai be abejo nebuvo įmanoma e, iš esmės pasigilinti šį dokumentą, jį išstudijuoti. E, tikrai bandžiau per šias minutės perskaityti dokumentą. Ir galiu pasakyti, taip, šiame dokumente yra tokių dalykų, apie kuriuos mes jau diskutavome, bet yra ir tokių dokumento vietų, kur dar norėtųsi labiau pasigilinti dėl tų vadinamųjų hotspot. E, dar nelabai supratau, kam tie hotspot bus reikalingi, jeigu nebus keičiami e, teisės aktai. E, pavyzdžiui, Italijoje yra įkurti informacijos teikimo centrai, mes juose nekartą buvome apsilankę, dabar matome, kad reikės steigti kažkokius hotspot. E, taip pat kalbama ir apie 48 valandas ir 72 valandas, per kurias reikėtų sureaguoti, kai kuriais atvejais tai yra neįmanoma. E, dėl e, Dublino trečio reglamento. Na, jeigu būtų numatyta veiksminga pabėgėlių paskirstimo sistema Europos Sąjungoje, tai ar reikėtų dar to hotspot mechanizmo? Uh, Na, bet kadangi nėra atitinkamo teisės akto, tai mums dar nelabai aišku, man dar nelabai aišku, kam būtų reikalingi tie hotspot centrai. Toliau prevencija e, vykdant, e, siekiant užkirsti kelią, kad migrantai e, vyktų jūrą. Na tikrai tai būtų labai sunku padaryti. Daugelis migrantų uh, kurie nusprendžia e, vykti į ES jūrą, kažin ar e, e, pasiduos reklaminiams kampanijoms, ar kažkokia tai samoningumo kelimo kampanija jos atbaidys nuo tos kelionės jūrą. Mes, ko gero, turėtumėm galvoti apie legalios migracijos skatinimą. Uh, legalios migracijos būdus. E, tie žmonės, kurie e, e, nusprendžia arba yra priversti išvykti, turėtų turėti galimybę pasinaudoti ir legalios migracijos instrumentais. Mano nuomonė, tokios mintis irgi turėtų būti įtrauktos. Dabar dėl žmonių kontrabandos savokos italų kalboje, ji naudojama neteisingai. Ji iš tikrųjų apibrė, apima e, dvi skirtingas nusikalstamas veikas. E, yra žmonių, kurie atgabena pabėgėlius prie sienos ir kuriems yra sumokama už tai, kad jie pervestų per sieną E, ir e, taip pat noriu pasakyti, kad neteisėtas žmonių gabenimas ir žmonių kontrabanda e, dažnai yra painiamos tarpusavė šios savokos. Ir manau, kad reikėtų keisti teisės aktus, jeigu mes norime veiksmingai kovoti su žmonių kontrabanda. Bet, kaip jau sakiau, visų pirma, reikia apibriežti, kas yra žmonių kontrabanda, kas yra neteisėta žmonių gabenimas. Apie tai kalbėjo ir Cecil. E, e, ir tikrai manau, kad reikėtų e, susitarti dėl savokos, kas būtų tas neteisėtas žmonių gabenimas. Winberg, Ačiū, ponė Korau, toliau ponė Winberg, prašau. Ačiū. Kaip ir kiti, kurie sąja, kad nebuvo e, lengva dirbti. Šį klausimą aš tą ta, pat pakartosiu, bet reikia aptarti keletą klausimų, kai kalbame apie tas karštuosius e, prieimimo centrus, kalbame apie Italiją, Graikiją ir tose prieimimo centruose žmonės registruojami per porą dienų nuo jų atvykimo. Svarbiausia, kad tai, kad kalbama apie 160 tūkstančių žmonių, kuriuos norime perskirstyti, didelė dalis atvykstančių žmonių neturi jokių dokumentų. Jie pasiekė Europą, bet jie neturi jokių dokumentų ir todėl sunku nusatyti jų tapatybę. Taip pat reikia nepamiršti ir to, kad 160 tūkstančių asmenų bus perskirstyti privalomų pagrindų. Kaip su Dublino konvencija, ar leisime, ar įleisime tuos visus žmonės į Europą? Pavyzdžiui, mano šalis Švedija, ar į Švediją juos įsileisime, kaip atrodys viskas po pusmečio, ar reikės didinti kvotas, norėčiau, kad šios klausimus atsakytumėt. Ar dar kas nors norėtų pakomentuoti darbinį dokumentą? Aš suprantu, žinoma, kad dėl Robertas Mesalas minėtų priežasčių. Pane Stevens, prašau, nuo tada kartą žodžio prašau. Turiu keletą komentarų, nes ką tik perskaičiau, pavyko man susipažinti su dokumentu ir noriu pakalbėti apie asmenų nustumimą nuo pasienio. Žinau, kad tai labai kontroversiška ir labai aktuali tema, bet manau, kad tai yra svarbi priemonė e, Europos išorės sienų priežiūroje. Nes jeigu galime jeigu galime sustabdyti, sulaikyti kai kuriuos asmenys ir jeigu visus tuos sulaikytus asmenys įsileisime Europą, tai nebus jokio atgrasos veiksnio. Jeigu visi žinos, kad jie pateks Europą, tai tai tik skatins juos vykti čia. O žinia apie tai, kad asmenys atstumiami nuo sienos yra svarbi teisinė priemonė, kuri atgraso nuo migracijos, tai taip pat, o pe, sulaikytieji asmenys turi visas e, teisės procese, kuris po to vyksta ir gali būti paskui sugraž... po to sugražinti į vietą, iš kurios atvyko. Todėl svarbu, kad teisinė procedūra žmonių nustumimas nusienas būtų vykdoma. Norėčiau pakalbėti ir apie informavimo kampanijas trečiosiuose šalise. Nemanau, kad tai būtų uh, E, panacėja, kuri viską išspręstų. Nemanau, kad po tų kampanijų žmonės atsisakys planų emigruoti, bet tai yra viena, viena iš galimybių visapimančiame požiūryje, kurį formuojame ir tai aktualu. Tai svarbu tiems, kurie e, planuoja migruoti į Europą ir galbūt jie savo planus pakeistų, jeigu jie rengėsi migruoti dėl ekonominių simetimų ir tai nusiųstų žinę, labai aiškiai žinę, kad ekonominiai migrantai Europoje nebus priimti. Ir tai yra teisėta priemonė. Um, kuri pakeistų žmonių nuomonę dėl migracijos. Turime keisti teisėtos migracijos kanalus. Bet nemanau, kad jeigu atsirastų daugiau teisėtos migracijos kanalų, legalios migracijos kanalų, kad tai kažkaip tai palengvintų migracijos srautus. Aš manau, kad tai tik tai e, pat, dėl to srautai tik dar padidėtų. Pabėgėliai bėgantis nuo karo turi teisę į apsaugą, tačiau turime turime mąstyti ir apie tas šalis, trečiasias šalis, kuriuose yra konfliktai ir kaip jos turėtų išspręsti tą padėtį. O skurdas ir ekonominiai migrantai yra visiškai kitas dalykas, tas dvi žmonių grupės turime visiškai atskirti. Mes negalime išspręsti visų trečio pasaulio šalių skurdo ir ekonominių problemų tos, mes negalime viską padaryti už tas šalis, tai ir kai kurias iš šių galimybių turime svarstyti ir toliau ponas Kirkhop. Thank you very much, Chair. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu graikiškai. Πολύ σοβαρή δουλειά που έχουν κάνει και καλύπτει από πολλές πλευρές. Ačiū pirmininkė, aš noriu padėkoti e, bendra pranešėjoms, kurios tikrai puikiai padirbėjo. Ir aš norėjau tarti keletą žodžių apie bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis. Taip pat aktualu per, kalbant apie pastarąsias savaitės, klausimas yra gana jautrus. Kaip žinia, E, e, šalis yra e, tikrai susiskaldžiusios dėl padėties Egėjo jūroje. Aš manau, kad dabar mes turime daryti viską, kad būtų nutraukta žmonių kontrabanda. O kalbant apie uh, tuos pabėgėlius, kurie jau yra pasiekę Turkiją, tai jie Turkijoje turėtų teikti prieglopšio prašymus. Ir baigdamas dar kartą noriu padėkoti abiejoms pranešėjams. Dėkuoju. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Prieš sutinkę žodį pranešėjams. Gerai, tuomet aš pas kai ką pasakysiu. Mes kalbame apie tris labai sudėtingus klausimus - žmonių kontrabandą, žmonių neteisų migrantų išnaudojimas ir jų kelionių organizavimas. Tai yra labai sudėtingi klausimai, iš tikrųjų juos visus aptarti viename dokumente nėra lengva. Todėl dėkoju mūsų pranešėjams, nes jos iš tikrųjų ieškojo geriausių formuluočių. O aš norėčiau pakomentuoti nelegalių migrantų išnaudojimo darbo rinkoje klausimus. Jūs, jums pavyko glaustai paminėti svarbius dokumentus, pavyzdžiui, ir direktyvą, pagal kurį numatyta taikyti sankcijas darbdaviams ir kitus dokumentus. Ir čia rašote, kad Europos parlamentas turėtų apsvarstyti galimybę peržiūrėti paminėtus dokumentus dėl to, kad akivaizdu, jog šie dokumentai jau nebe, yra pasenin. Aš norėčiau paprašyti jūsų neatsisakyti šio požiūrio tam, kad galima būtų toliau siekti, kad pažeidžiamiausios darbuotojų grupės būtų kuo geriau apsaugotos ateityje. Kolegos, ar norėtų dar kas nors, ką nors pasisakyti prieš sutinkame žodį pranešėjams? Gerai, tuomet suteiksiu pon, žodį ponai, poniai Kvijingė. E, Gracija. Ačiū. Aš irgi norėčiau padėkoti kolegijai. Kaip jau girdėjote, tikrai nebuvo taip jau paprasta e, dirbti, nes klausimai tikrai yra jautrus ir mums rūpėjo skirtingi klausimai. Aš išklausiau tai, ką jūs pasakėte ir norėčiau pakomentuoti kai kurias pastabas. Visų pirma, dėl e, paties dokumento. Tai yra darbinis dokumentas o ne e, nuomonė ar pranešimas, tai norėjau patikslinti. Tai yra darbinis dokumentas. Dėl hotspot. Na ir mes nemanome, kad hotspot sprendimas išspręstų situaciją. Tai yra vienas iš tų aspektų, dėl kurių e, mes sustarėme ir viską patiksliname tekste kolegė Stevens kalbėjo apie atstumimą nuo sienos, privertimą pasitraukti nuo sienos. Na, aš nemanau, kad e, tokie atstumimai pažeidžia tarptautinę teisę, bet e, ko gero e, dokumente reikėtų patikslinti šį klausimą, tai yra kaip vertinti pabėgėlių atstumimą nuo sienos. Dar kartą pabrėšiu, tai yra darbinis dokumentas ir dar kartą atsiprašau, kad dokumentas pasirodė taip vėlai, bet mes pabandėme ten traukti kiek įmanoma daugiau minčių ir dar noriu priminti, kad tai yra dokumentas, kurio pagrindu bus dirbama ateityje. Dėkuoju, Roberta. Gal galėtume apibendrinti. Taip labai trumpai norėčiau patikoti kolegoms už jų kantrybę ir norą uh, skaityti šį dokumentą vykstant diskusijai. Ta darė Helga, kiek supratau. Dabar kelios pasados dėl žmonių kontrabandos ir neteisėto gabenimo. Taip, mes e, tikrai konsultavomės šiuo klausimu ir čia norėčiau priminti Jums, kad mes turime teisėto ir saugaus kanalo dokumentą, kuriame apie tai kalbama ir kai rengsime galutinę pranešimo versiją, stengsimės padaryti viską, kad jame išdėstytos mintis dėrėtų tarpusai, būtų išdėstytas nusekliai. Taip, iš tikrųjų, parengti darbinį dokumentą nėra lengva, ypač kai kalbame apie tokias sudėtingas temas, Ir kai kas iš mūsų savo kailių yra išbandęs. Tai ir mes suprantame, kad tam, kad galima būtų viską gerai parengti, kad gerai išdėstyti, galima būtų gerai išdėstyti savo argumentus, reikia laiko. Taigi dėkuoju Jums už kantrybę. Na, o šiandien, manau, mes galime baigti nagrinėti šį darbinį dokumentą. Dėkuoju visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje. Ir dabar gali, turėsime paskelbti pertraukėlę, nes balsuoti pradėsime 17 val. 30 minučių. Taip yra numatyta darbo atvarkė ir žinau, kad kai kurie kolegos ketina atvykti būtent pusę šešių, kad galėtume balsuoti. Kolegos dabar skelbiam pertrauką ir prašau sugrįžti į šią salę iki pusės šeštos su balsavimo kortelėmis. Dėkuoju.

Colleagues, uh, begin to take your seats, please. We're going to vote um, on the dot at. Uh... Kolegos, prašau susėsti. Norėčiau pradėti balsavimą lygiai 17 val. 30 min. Tikrai nenorime vėluoti. colleagues, we're just waiting for the rapporteur, then we'll begin. Kolegos, mes laukiame pranešėjos, taigi prašau niekur neišeiti. Okay, colleagues, the next point on our agenda. Na kągi, gerbėjai kolegos, toliau mūsų darbo tarkai yra numatytas balsavimas dėl dokumento skirto radikalėjimo prevencijai ir teroristinių organizacijų vykdomam ES piliečių verbavimui. Pone Datė, norėtumėt pasisakyti? Jei ne, tuomet galime iš kursų perėti prie balsavimo. Labas vakaras, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti. Uh, Aš šiek tiek pavėlavau dėl to, kad e, a, turėjau vykdyti savo pareigą susijusią su mano a, darbu Paryžiuje. Ir a, e, aš norėčiau e, pirmiausia padėkoti visoms frakcijoms, nes mes iš tikrųjų sugebėjome susitarti gan greitai dėl kompromisų ir kompromisai yra geri. Ir dėrybos taip pat buvo labai įdomios. Dėkoju Bar Barbarai, Anai ir kitiems, kitiems frakcijų atstovams, kurie labai aktyviai dirbo rengiant šį pranešimą. Ir to pranešimo tema yra labai svarbi ir labai svarbu yra taip pat suderinti mūsų skirtingas policijas. Ir mes e, žinome, kad teroristų vykdomi išpoliai prieš ES e, piliečius e, ragina mus imtis veiksmų, lygiai taip pat kaip ir tai, kad žinome, kad į užsienį išvyksta iš Europos kovotų labai daug mūsų piliečių. Taigi, galime balsuoti. Pirmingas, norėčiau visų paklausti, ar visi turite balsavimo kortelės, nes, kiek suprantu, vienas e, komiteto narys neturi balsavimo kortelės. Prašau mums pranešti, jeigu jūs neturite balsavimo kortelės, o mes dabar periname prie balsavimo. Balsavimą per, balsuojame pirmiausia elektroniniu būdu dėl A kompromiso. Vote is closed. Balsavimas baigtas. That is carried. Patvirtinta. AFET komiteto penktasis pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Asat komiteto šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. B kompromisas. Balsuojame. We have, colleagues, we have one... Kolegos, vienų socialdemokratų balsų yra per daug. Prašyčiau, kad socialdemokratai atsimtų vieną balsą. Gerai, dabar balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau 131 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Ne dabar balsavimo, balsavimo uždarome. Patvirtinta. C kompromisas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. D kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. F kompromisas. Balsuojame. The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. G kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Aš kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Pirmasis kompromisas, pirmoji dalis, kas už, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Antroji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. J kompromisas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 201 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Du šimtai dvyliktasis, atsiprašau, pakeitimas. Atmesta toliau. Du šimtai tryliktasis pakeitimas. Jūs norėjote, pasi, kad mes pasitikrintume balsavimo rezultatus. Gerai. Jei neprieštaraujat, galime iš naujo balsuoti dėl 212 pakeitimo. Taip, man atrodo, kad niekas neprieštarauja. Gerai, tuomet balsuojame išimties tvarka dėl 212 pakeitimo. Taip, aš padariau tokią sprendimą. Balsavimas baigtas. Taip dabar baigtas balsavimas. Atmesta. 213 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 214 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Ką kompromisas balsuojame? The vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. L kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. M kompromisas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. balsavę 240 pakeitimas. Patvirtinta N kompromisas. Pirmoji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antroji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. N kompromiso trečioji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtintai. Dabar ketvirtoji dalis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 267 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. O kompromiso pirmoji dalis balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar antroji dalis. Balsuojame. Patvirtinta. AFET komitetas 17 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 285, 286, 287, 288 pakeitimai, jie yra identiški, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 289 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. atmesta. 290 90 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 291. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 292 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 296 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Du šimtai devyniasdešimt aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 299 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 294 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 297 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. P kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta Q kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 323 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta R kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 336 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 338 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 504 pakeitimas balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. S kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kultūros komiteto pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Tai kompromisas. Balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. Kultūros komiteto penktasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Kultūros komiteto šeštasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas, atmesta. Kultūros komiteto devintasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta kultūros 33 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. U kompromisas. Hmm? Balsavimas baigtas. Pritarta. V kompromisas. Pirmoji dalis balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antroji dalis balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. E, e, w kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. X kompromisas pirmoji dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta antroji dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 403 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas 405 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigėme. E, atmestas. Y e, kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 418 kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. E, Z kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 431 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. AA kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 447 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigėme. Atmestas AB kompromisas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta kultūros komiteto 12 balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. AC kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. AD kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 468 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 469 kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Atmestas AE kompromisas pirmoji dalis balsuojame. Baigiame. Pritarta. Antroji dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AF kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AG kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AH kompromisas balsuojame. Balsuoti baigėme. Pritarta. 502 kompromisas balsuojame. Atsiprašau, pakeitimas. Baigėme balsuoti. Atmestas. 505 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AI kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AFET komiteto 18. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AG kompromisas. AJ kompromisas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. A K kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AL kompromis, e, kompromisas balsuojame už pirmąją dalį. Baigėme. Pritarta. Antroji dalis. Balsuojame. Baigėme balsuoti pritarta. Penki penki nulis kompromisas balsuojame. Pakeitimas atsiprašau, balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 542 kompromisas. Kuo keitimas balsuojame? Baigime balsuoti. Atmestas. AM kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AFET ketvirtas pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Afet 13 pasuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 554 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. AN kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 565 kompromisas balsuojame. Pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 566 kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AO kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti, pritarta. AFET 9 balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. AFET 10 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AFET 11 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AFET 12 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AP kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AFET 15 pakeitimas balsuojame. Pritarta. AQ kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 592 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmestas. 593 pasuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 594 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AR kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AS kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AT kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AU kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AV kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. AW kompromiso pirmoji dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Antroji dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 644 kompromis. Pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 645 kompromisas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 646 pakeitimas balsuojame. Paėmė. Pritarta. 647 balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. AX kompromisas balsuojame. Atsiprašau, kolegos, pamiršome 648 pakeitimą. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. AX kompromisas dabar balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 659 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Pritarta. 660 pakeitimas balsuojame. Baigiame. Atmestas. E, pakeitimas 661 balsuojame. Baigiame. Pritarta. Afetas 26 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Nurodomosios dalies punktų pirmas pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Antras pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta toliau trečias pakeitimas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas pakeitimas. Toliau šeštas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Septintas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Devintas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Toliau 11 ir 12 pakeitimai, jie yra identiški, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 13. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. AZ kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 21. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 22. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 24. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 23. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. BE kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 38. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 40. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 43. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti atmestas. 45 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 46 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. BB kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. E kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 58 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 60 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Akivaizdu, kad e, pritarta. Toliau BC kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. BD kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. BE kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 87 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. BF e kompromisas pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Šimtasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. BG kompromisas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 107. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 108 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 109 balsuokime. Balsavimas baigtas. Pritarta. 111. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 113. Ne, 112. 112 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 113. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti pritarta. 114. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Pritarta. 115 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmestas. 133. Balsuokime. Dėl 133. Baigiame balsuoti. Pritarta. 135. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti pritarta. Na ir galutinis baigiamasis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar jau visi pabalsavote, baigiame balsuoti. 41 už, 7 prieš, 6 susilaikė. E, patvirtinta, sveikiname pranešėją. Kolegos, labai ačiū. Jau tuo ir baigiame šį balsavimą.